kova su žmogaus teisų pažeidimais, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui, skaitant genocidą kontekste. E, Toks pranešimo pavadinimas ir žodis pirmiausiai suteikiamas ponui Preda. Keturios minutės ir beje sveikiname su ponia Mogerinį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiuosi, jog šiandieną galiausiai pasiekėme paskutinį šio pranešimo etapo, etapą, būtent leidžiant ES reaguoti į žmogaus teisų pažeidimus, nu, karo nusikaltimus, nusikaltimus žmoniškumui, įskaitant ir genocidą, tarp visus, kalba eina apie visus žiaurius nusikaltimus. EPP frakcija pasiūlė šį, rengti šį pranešimą dėl visiškai aiškių priežasčių. Pirmiausia, atsižvelgiant tai, kad pastaroji mūsų parlamento rezoliucija dėl taptinio baudžiamojo teismo jau buvo parengta prieš šešerius metus, taigi atėjo laikas išreikšti aiškę paramą šiai teisingumo institucijai. Dėl, kontek dėl susiklošusio konteksto mes privalome atsižvelgti į tai, kad šis teismas turėtų tapti svarbia tarptautinio teisingumo institucija. Mes negalime kvesionuoti tokios institucijos. Ir pavyzdžiui, Afrikos sąjunga priemė atitinkamą rezoliuciją, dėl to šis pranešimas yra labai svarbus, reikalinga užtikrinti paramą Romos statutui. Taip pat norėčiau priminti, kad universalus sprendimas dėl šio Romos statuto susilaukė e, sąlygojo optimalius teismo įgaliojimus. Taip pat labai svarbu, kad išorės veiksmų tarnyba įvertintų pastarųjų metų įvykius tam, kad trečios valstybės irgi būtų įtraukiamos į šią praktiką. Taip pat labai svarbu grįžti prie 11 metų veiksmų plano ir įvertinti, kiek yra įgyventinta. Turint, dabar, turint omenyje dabartinį kontekstą, norėčiau pasveikinti e, veiksmus, kurie buvo, perinamos veiksmus, kurie buvo kurių buvo imtasi 2015 metais. Šio pranešimo pagrindinis tikslas yra prevencija reikalinga užtikrinti baudžiamumą dėl karo nusikaltimų. Ir taip pat e, ta prevencija ir įspėjimas šiuo atveju yra labai svarbus. Ir labai svarbu, kad išorės veiksmų tarnyba identifikuotų visas tas situacijas, kurios, kuriuose gali kilti tokia, nusik, tokia, tokių nusikaltimų galimybė ir kad būtų imamasi konkrečių veiksmų, kad būtų galima reaguoti kartu su tartautiniais partneriais ir tam reikalinga tvirta mūsų dvišalių santykių poziciją su atitinkamomis valstybėmis. Reikia imtis visų diplomatinių priemonių, kitų priemonių, esant tokiai situacijai. Ir dar trečioji mano pranešimo dalis yra susijusi su ne, ne valstybinių veikėjų nebaudžiamumu. Aš norėčiau priimti Daesh atvejį. Tai yra teroristinė organizacija, kuri vykė genocidą Sirijoje, Irake, kurio tikslas buvo išnaikinti mažumas tame regione. Ir atėjo laikas imtis šio klausimo, šios problemos. Ir čia yra įmanomi du variantai. Pirmiausia, e, patraukti atsakomybę tarptautinėme būdžiajame teisme, kuris būtų skirtas Sirijai ir Irakui. Ir mes taip pat turime labai rimtai pakalbėti apie šias dvi alternatyvas. Ir aš išklausiau tokių argumentų, kuriais teigiama, kad nebūtų įmanoma dėl susikloščios geografijos politinės padėties steigti tokį tarptautinį baudžiamąjį teismą Sirijai ir Irakui. Tačiau dabar, kai Sirija ir, kai, atsiprašau, kai Rusija yra e, Junktinių tautų saugumo tarybos nuolatinė narė, kad būtų, yra manoma, kad nebus, e, bus vetuojama tokia galimybė. Bet mes turime suriguoti kuo galima greičiau, nes e, priešingų atveju Daešas ir toliau vykdys nusikaltimus žmoniškumui. Ir tas, ta blokada mums šiuo atveju nebūtų priimtina. Taigi mes turime kuo galima greičiau parengti strategiją kovai su Daešo ne, nedžiau, nebaudžiamumu e, jungtinių tautų e, rėmuose ir yra valstybių, kurios jau yra labai aktyvio, aktyviai įsitraukusios į šią kovą. Pirmasis tikslas yra ta, žengti svarbius žingsnius šioje srityje. Reikia pasitelkti socialinės, ekonominės priemonės ir imtis atitinkamų veiksmų Irake. E, kova su nebaudžiamumu yra labai svarbi ir moralinė prasme ir taip pat bandant padėti tom šalims, kurios labiausiai nukentėjo nuo Daesho ir taip pat Europos šalims, kurios labai nukentėjo nuo terorizmo ir kurios nori e, stabilizuoti padėtį. Milijonai žmonių buvo perkelti ir susidūrė su didžiulė grėsme, taigi mes turime būtinai imtis kovos su Daešu. Taigi trys pagrindinės mano pranešimo e, e, temos - prevencija, e, teisinė jurisdikcija ir būtent kova su nusikaltimais, kurie vyksta palei mūsų akis. Aš tikiuosi, kad ES imsis konkrečių veiksmų ir norėčiau padėkoti politinėms frakcijams už bendradarbiavimą. Ir labai apmaudu, kad nebus keičiamas iš esmės nuomonėmis, kad tik tai trumpas pristatymas šio pranešimo yra numatytas. Tik tiek mums pavyko gauti, bet vis tiek aš labai džiaugiuosi, kad vyriausiai galiotinė dalyvauja šiose diskusijose. Dziękuję bardzo panu posłowi sprawozdawcy. Dėkojame. Dėkojame, ponė. Ir su visais jumis sveikinuosi, dirbsime kartu iki šios dienos pabaigos. Noriu padėkoti tiems, kuriems užtenka ištvermės būti čia salėje dabar. Dabar vyks spontaniškos diskusijos, joms buvo skirta penkerios minutės, bet nu, žodžio paprašė 11 kalbėtojų, aš noriu suteikti visiems galimybę kalbėti. To paprašė ir pranešėjas, kad diskusijos būtų išsamios. Visų prašau laikytis e, nustatyto kalbėjimo laiko limito. Ponas Pospišil kalbės pirmasis. Ačiū pirmininkė, labai džiaugiuosi kalbėdamas šiuo labai svarbiu klausimu. Noriu pagirti poną Prėdą už pranešimą. Turime užkirsti kelią karo nusikaltimams. Ir Europos institucijos turi tuo susirūpinti. Štai pateiktas pranešimas ir turėtų būti aiški procedūra, kaip anksti pradėti spręsti tokius konfliktus. Komisija turėtų tuo užsiminti, užsimti. Noriu pritarti šiam pranešimui ir dėl kitos priežasties. Jūs paminėjote tarptautinio teismo Romos statut, statutą. Labai gaila, kad šios konvencijos daugiau šalių neratifikuoja. Turėtume dėti visas pastangas, kad įtikintume savo tarptautinius partnerius rimtai vertinti tarp, tą tarptautinę instituciją, tai yra teismą. Ačiū. Pirmininkė, noriu padėkoti kolegoms, kurie rengė pranešimą, sako Ward. Europa turi laikytis griežtos linijos, nes e, žmogaus teisų padėtis prastėja, o pasaulyje konfliktų daugėja. Daug karštų problemų aptariama šiame pranešime noriu išskirti konflikto zonose esančių moterų ir mergaičių problemas. Moteris turėtų imtis e, rolės prevencijos klausimais, taip pat neturime pamiršti aukų. Aš susitinku vakarų Balkanuose su aukomis, su seksualiniu nusikaltimų ir smurto aukomis, ypač Kosove. Tos moteris prabėgus ilgiems metams vis dar laukia teisingumo. Kosovo lyderiai turi galų gale įvykdyti savo pažadus ir suteikti paramą joms. Įvairiose pasaulio vietose e, moteris karo sąlygomis nukenčia, pažydžiamos jų teisės, jų kūnai, jos turi susilaukti teisingumo. Ačiū. Labai prašau laikytis vienos minutės limito. Ponas Marijas dabar kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Genocidas ir nusikaltimai žmoniškumui bei karo nusikaltimai turi būti mūsų dėmesio centre, už juos turi būti persekiojami kaltininkai, tačiau svarbi yra ir prevencinė veikla, tad turime čia būti gerų pavyzdžių ir neretai susitelkiama ties tuo, kas vyko, ties praeitimi. Ir norėčiau užsiminti apie Vokietijos e, neigimą to fakto, kad ji turėtų Graikijai kompensuoti ir, ir už karo, nuosto, karo metu padarytus nuostolius ir mokėti reparacijas. Uh, turi būti mokamos kompensacijos už nacių padarytus nusikaltimus Graikijoje. Visiškai netoleruotina tai, kad Vokietija to nedaro ir Vokietija privalo atsilyginti Graikijai ir apmokėti savo skolas. senhor presidente estamos fortemente empenhados em denunciar e pôr termo à impunidade de todo e qualquer crime. Ponas Pimenta Lopeš, ačiū ponė pirmininkė. Reikia pasmerkti bet kokio pobūdžio genocidą, nusikaltimą žmoniškumui ar karo nusikaltimus. Bet mes neprisijungsime prie šios rezoliucijos, kadangi čia minimos šalis kai kurių strateginių interesų sumetimais, JAV, Izraelis, Saudo, Saudo Arabija. Saudo Arabija ar Europos Sąjungos, net kai kurios valstybės narės čia nori būti, čia netgi gali tapti pavyzdžiais, kaip yra vykdomi nusikaltimai žmoniškumui. Ir neretai yra prieš istorijoje labai klaikių faktų, kaip kad pavyzdžiui NATO vykdyti bombardavimai Miloševičiaus valdymo laikais Jugoslavijoje dar vos prieš keletą dešimtmečių. Prieš porą dešimtmečių. Ačiū, kad laikėtės jums skirto kalbėti laiko. Pagal mėlyną kortelę klausimų neleisime. Šios diskusijos metu darau Varvarą Lochbiller. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš viso pasaulio kampelio mus pasiekia žinios apie nusikaltimus žmoniškumų, apie karo nusikaltimus ir mūsų yra pareiga užtikrinti persekiojimą, baudžiamą į persekiojimą už tokius nusikaltimus tarptautinėme baudžiamajame e, teisme. Bet kuris kaltininkas turi susilaukti bausmės už tai, kas buvo padaryta. Neseniai pareiškėme parlamento um, nusiteikimą dėl daromų nusikaltimų Jemene. Deja, Saudo Arabijos e, organizuojami koalicijos vardu vykdomi nusikaltimai nėra užtektinai persekiojami ir juos nekreipiamas daromas dėmesys. Kasmet turėtų būti sudaromas sąrašas e, tų galimai atsakingų, kurie e, daro karo nusikaltimus ar nusikaltimus žmonijai. Į tai norėjau atkreipti ir ponios Mogerinė dėmesį. Ačiū toliau ponas Georgos Epitidėjus. Ačiū, ponė pirmininkė. Gyvename 21 amžiuje ir galima būtų daryti prielaidą, kad apie karą net nebėra ko ir kalbėti. Tačiau ir toliau vykdomi karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui ir vis dar yra kankinami žmonės, taikomos kitos žeminančios praktikos, prievartaujamos moterys, vykdomos kai kurių religinių ar etninių mažumų egzekucijos Ir šiandien susidurime ir su naujomis struktūromis, kurių valstybės nebegeba e, suvaldyti, pavyzdžiui, tokių kaip Boko Haram. Tarptautiniai bendruomeniai reikalinga strategija, kuri leistų pasiekti, jog, už, jog tokiems nusikaltimams būtų užkertamas kelias arba jeigu ne, kad būtų už juos persekiojama. Tačiau be abejo reikia numatyti ir vienodą baudžiamumą visiems ir negalime būti šališki. Absent. Děkuji za udělení slova. Já bych chtěla poděkovat eh, kolegovi Predovi. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Šodrova, aš taip pat norėjau padėkoti autoriai Preda už jo pranešimą. Kaip tik visai neseniai Sirijos vyriausybė atmetė uh, E, išvadas tarptautinės komisijos dėl cheminio ginklo panaudojimo, kai daugybė civilio, civ, civilių žuvo. Sirijos užsienio reikalų ministerija teigia, kad ataskaita yra neįtikima ir Rusija taip pat dar sakė, kad ataskaita yra e, manipulacijų vairių rezultatas. Reiktų pasmerkti tokius pasisakymus. Rusija negali niekaip vertinti ar smerkti tokios ataskaitos išvadų ir dabar teismas gilinasi į susidariusią padėtį. Etinės mažumos, religinės mažumos yra didžiulėme pavoju atsidūrusios ir mes negalime tiesiog tylėti ir tai žiūrėti. Sajnos háború. Toliau panas Szavaszagor. Apmaudu konstatuoti, kad e, nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai ir toliau egzistuoja, yra vykdomi. Ir ES integracijos vienas didžiulių laimėjimų yra, kad mes bent jau tam užkertame kelią savo teritorijoje. Iš tiesų, visiškai pagrista tikėtis ir manyti, kad e, atsakingiai asmenys, kalti asmenys bus nubausti, kad susilauks e, teismo už padarytus nusikaltimus. Tačiau istorija rodo, kad nepanaudojus karinės jėgos neužkirsi kelio karo nusikaltimams. Galbūt e, vienas kitas uh, kaltasis bus sučiuptas ir patrauktas atsakomybėn. Tačiau jeigu norime visapusiškai kovoti su mm, karo nusikaltimais, turime prie to prisidėti ir karinė jėga, nes kitaip lieka tik tai NATO, kuris to kovoja. Ačiū. Ponas Polčiak, o po to vyriausiai galiotinė. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš be jokios abejonės esu įsitikinęs, kad karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui, genocidas turėtų būti mūsų diskusijų tema, turėjo būti diskusijų tema, apmaudu, kad nėra pilna visapusiškų diskusijų ir norėčiau pritarti ponui Vampredai, būtent, kad prevencija ir bendradarbiavimas kovojant su šiomis problemomis yra labai svarbu. Tačiau yra vienas teisinis aspektas, kurį norėčiau akcentuoti, tai yra universalumo principas kalbant apie galimybę nepamiršti tokių nusikaltimų. Ne, negalima nuslėpti tokių karo nusikaltimų. Labai svarbu, kad nebūtų senaties terminas numatomas bausmėms už tokius nusikaltimus. Uh, tokie nusikaltėliai neturi teisės būti apsaugomi ir tarptautinė bendruomenė turi juos persekioti baudžiamąją tvarką. Jeigu ne dabar, tai ateityje būtinai. Ačiū. Dėkoju. Diskusijos dabar baigiamos ir galiausiai žodis vyriausiai galiotiniai. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai Kristijanui už atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Taip pat norėčiau paminėti, ponė pirmininkė, ir tai, kad esu įpratusi prie naktinių parlamento posėdžių, bet vis tiek, man atrodo, nėra normalu, kad vėluojama dviejomis valandomis uh, Aš dirbsiu, aišku, iki pat nakties kruopšiai, tačiau manau, kad plenarinis posėdis galėtų būti organizuojamas kur kas veiksmingiau. Mūsų darbas užkirsti kelią ir spręsti žmogus teisų pažeidimų problemas nėra vien tik tai žmoniškumo ar vertybių klausimas, tai yra ir interesų bei strategijos, interesų bei strategijos klausimas. Nusikaltimai prieš žmon, žmo, žmoniją gali iš, išprovokuoti karą, pabėgėlių krizę, esant konfliktiniai situacijai, kai po nusikaltimų reikalingas, po konfliktinis susitaikymas, jo pasiekti yra kur kas sudėtinga ir sudėtinga mums dirbti postkonfliktinėje stadijoje. Tai sėja e, baimę ir nepasitikėjimą ir tai atveria žaizdas, kurioms užkeiti reikia daug laiko. Taigi mes turime užkirsti kelią tokiems žiaurumams ir tai yra visų ES politikos ryčių svarbi dalis. Sutinku su jūsų uh, su tai, kad pranešime daug dėmesio skiriama prevencijai ir pastarosiomis savaitėmis mes dirbome tam, kad iš anksnio perspėjimo sistema geriau veiktų išorės veiksmų tarnyboje, kur irgi kalbama apie nusikaltimus žmoniškumui. Mūsų civilinės karinės misijos turi suvaidinti čia svarbų vaidmenį. Jeigu norime užkirsti kelią žmogaus teisų pažeidimams, privalome įtraukti ir saugumo pajėgas šalyse partnerėse ir apmokyti tas pajėgas, kad būtų laikomasi žmogaus teisų principų. Taip pat džiaugiuosi, kad pranešime nebuvo pamirš, pamirštas labai svarbus elementas, ties kuriuo mes dabar ir dirbame, tai yra lytinis smurtas praeitais metais ES pagalba. Reaguojant į tokį smurtą siekė, tris, buvo susijęs su 3,5 milijonų moterų, mergaičių ir vyriškių ir reikės užtikrinti didesnę apsaugą ir tą padarėme 700 tūkstančių sirų šalies viduje ir už jos ribų. E, kad padėtume jiems, kad padėtume užkirsti kelią lytinio pobūdžio nusikaltimus. Ir mes privalome, aišku, dabar susidurti su padariniais. Ir teisingumas yra vienintelis veiksmingas ir tvarus atsakas tokiam smurtui, nes nebaudžiamumas sąlygoja daugiau neapykantos, kelia kerštą ir didesnės kančias. Taigi teisingumas yra vienintelis būdas siekiant susitaikymo ir tvarios taikos. Šiam tikslui mes esame numatę įvairius elementus kriminalinis teisingumas, reparacijos ir kitos priemonės. Ir galiu paminėti kelias situacijas, kur e, užkertamas kelias nebaudžiamumui ir siekiama teisingumo. Sirijoje mes siekiame ne, nepriklausomo tarptautinio mechanizmo, kuris veiktų kuo galima greičiau ir ES mobilizuoja lėšas, kad paremtų šią priemonę su 2,5 milijono eurų. Žinau, kad valstybės narės imasi savo veiksmų, tikiuosi jų paramos ir jūsų paramos tam, kad būtų galima užtikrinti didesnę paramą iš valstybių narių pusės. Irake, kadangi naujos sritys yra išlaisvintos nuo Daesho, taigi reikia įvertinti tokius nusikaltimus, žmogaus teisų pažeidimus ir mes džiaugiamės, kad federalinė Irako vyriausybė, Kurdistano regioninė vyriausybė imasi pastangų, kad greitai būtų ištirti visi kaltinimai dėl įtariamų Irako pajėgų nusikaltimų. Be Irako ir Sirijos praeitais metais prieimėme rezoliuciją Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje, kad būtų Brundžyje įsteigta tyrimų komisija ir taip pat Ženevoje praeitą mėnesį Afrikos Sąjunga patikė rezoliuciją, kur kalbama apie tyrimo mechanizmą Demokratinėje Kongo Respublikoje. Aš labai sveikinu tai, kad jūs pripažįstate mūsų darbą ir paramą tarptautinėme būdžiamajame teisme. Tai yra labai svarbus mūsų strategijos elementas, kadangi nuo 2000 metų mes 37 milijonus eurų skiriame tiesioginės paramos tarptautiniam būdžiamajam teismui. Praeitą šeštadienį minėjome 15 Romos statuto gyvavimo metų ir per tuos 15 metų ES skatino universalų į Romos statuto pripažinimą ir gyvendinimą. Ir praeitais metais mes palaikėme artimus kontaktus su daugeliu Afrikos valstybių po Gambijos, Pietų Afrikos ir Burundžio pareiškimo, kad jie pasitraukė iš Romos statuto ir du iš tų sprendimų šiandien yra atšaukti. Tai yra didžiulis pasiekimas, kurio pavyko pasiekti ir mūsų bendro darbo e, dėka, diplomatinio darbo dėka, bet žinome, kad darbas dar nėra užbaigtas. Mes toliau ieškome galimybių, kaip būtų galima labiau skatinti universalų į Romos statuso, statuto ratifikavimą. Dar norėčiau paminėti, kad tai yra sudėtingas momentas, kalbant apie daugia šalę sistemą, jungtinės tautas ir panašiai, kadangi yra puolamos šios institucijos iš įvairių kampų ir aišku, neįmanoma, nėra jokios abejonės, kad ES visapusiškai rems daugia šalį e, valdymą, tarptautinės teisės, žmogaus teisų, stiprių tarptautinių institucijų pagrindų ir ES ir toliau bus stipri, patikima partnerė jungtinėms tautoms ir visiems, kurie mano, kad reikia spręsti, smurto problemą spręsti teisingumo ir sutaikinimo būdu ir mūsų darbas su parlamentu tęsis tą pačią linkmę. Dėkuoju. Bardzo dziękuję, pani wysoka przedstawiciel, bardzo pani. Dėkuoju vyriausiai įgaliotiniai ir apėlėstauju dėl dviejų valandų vėlavimo. Pirmasis pusvalandis buvo skirtas Simon Weil atminti. Ir aišku, po to tolesnis vėlavimas buvo mūsų kaltė. Aš pažadu, kad ateityje spontaniškoms diskusijoms skirsime